turėtų būti akivaizdu, akivaizdu turėtų būti ir mūsų pasiūlymas, kaip manoma, greičiau pradėti taikyti šias priemonės tam, kad Europos ūkis greičiau atsigautų. Ačiū poniai Kadembak, baigiame diskusiją šio klausimu, balsuosime dėl šio pranešimo, kaip ir dėl visų kitų anksčiau svarstytų pranešimų per E, plenarinė sesija, dalinė plenarinė sesija pirmąją gegužės savaitę. Kitas darbo atvarkės klausimas yra paskutinis šiandieną. Tai yra žodinis klausimas komisijai dėl specialiosios priemonės žemės ūkio rinkoms. Kas dabar turėtų šį žodinį klausimą jį atsakyti komisijos vardu. Palauksime, kol pasikeis komisijos atstovai. Ir žodinio klausimo autoris, ponas Defol, dabar gaus penkias minutės pasakyti. Ah, de la soirée, il est déjà tard. Je... Pone pirmininkė, pradedame svarbę diskusiją, vakaras jau vėlyvas. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad čia atėjau tam, kad atsiprašyčiau už poną De Castro, kuris yra mūsų komiteto pirmininkas ir negalėjo čia atvykti, nes kaip ir daugelis kitų parlamentarų negalėjo išskristi iš savo šalies, aptarinėti svarbių klausimų Strasbūrė. Šiandien aptariamas klausimas kyla dėl krizės, kurią išgyvena žemės ūkio sektorius. Visose e, sektoriaus dalyse Pastebėjome, kad labai smarkiai nukrito kainos, tai turėjo įtakos grūdinių kultūrų gamybai, mėsos gamybai ir jautienos ir kiaulienos. Taip pat turėjo įtakos kitiems sektoriams, tokiems kaip alyvogių, aliejus gamintojams ir pieno gamintojams. Šioje krizėje nusmukus kainoms Europos parlamentas norėtų paprašyti Europos komisijos atsakyti tam tikrus klausimus. Norėtume sužinoti, ar ateityje, artimiausių metų, bus rastas būdas išbristi iš tos krizės. Kokiu priemonių būtų galima imti per artimiausius mėnesius, kad galėtume padėti ūkininkams. Visų pirma, ką galėtume padaryti, kad žemės ūkio rinkos būtų mažiau nestabilios Mano pirmasis klausimas komisijos nariui būtų toks. Žinome konkrečiai, kokia krizė susiformavo, kokiu priemonių bus imamasi taryboje ir parlamente. Ir ypač man norėtųsi sužinoti, kaip bus įgyvendinamas pieno fondas 300 milijonų eurų. Taikome šias teisėjų kuros priemonės, bet norime sužinoti, kaip jos įgyvendinamos praktiškai. Kaip aš jau sakiau anksčiau, nuo kainų nuosmukio nukentėjo visos gamybos sritys. Ir taip pat joms didelės žalos padarė rinkos krizė. Vadinasi, klausimų yra daug ir reikia bandyti juos atsakyti. Kaip galime reguliuoti rinkas, kaip galime nustatyti kainų nestabilumo ribas. Atrodo, kad šioje krizėje Niekas nesiskundžia, ūkininkai nesiskundžia, bet vartotojai skundžiasi. Vartotojams nepatinka matyti kylančių kainų ir maisto kainų didėjimas reiškia, kad vartotojų perkamoji gale mažėja. Žmonės nebegali pirkti tam tikrų žemės ūkio produktų. Nukritus kainoms ilgam laikui, gamintojai, kurie e, susiduria su sunkumais, e, gauna mažiau pajamų. Tačiau dar rimtesnė problema Europos žemės ūkiui yra galimybė investuoti į ateitį. Žemės ūkėje ši problema dabar labai aktuali. Labai daug investicijų daroma, o investicijų gražai prireikia daug laiko. Taigi turime imtis kažkokių konkrečių priemonių šios krizės atveju. Mūsų komiteto pirmininkas Paulo De Castro norėjo pateikti dviejopą klausimą jums. Pirmiausia, iki šių metų galo bus pritaikytos tam tikros pieno ryčiai skirtos priemonės. Gal galėtumėt detaliau informuoti apie tai. Tačiau be pieno rinkoje yra e, būtina imtis ir kitokių priemonių. Dar vienas klausimas, kurį noriu Jums pateikti, yra kaip vidutinės trukmės laikotarpiu Europos komisija ketina uh, numatyti tokio pobūdžio krizės, kad būtų galima užkirsti kainų kritimo krizių, krizę zems kelią ateityje. Kokius rinkos mechanizmus būtų galima panaudoti, kad pažabotume kainų kilimą ir smukimą dramatiškai. Ką komisija šiuo metu daro šio požiūriu ir kaip būtų galima padėti sumažinti krizės ateityje. Taigi pieno fondas, jo perspektyvos, penininkistės sektoriaus perspektyvos bendrai, kaip jums atrodo ir ką komisija žada daryti dėl kainų nestabilumo ir jų nuosmukio. Ačiū. Ačiū Lefol. Dabar žodis komisijos nariu Čiološ. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite euh, remercier tout d'abord. Euh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui De Castro ir ponui Le Foll. Europos parlamento Žemės ūkio komitetas šį klausimą kelia ne pirmą kartą. Tokiu būdu mums atsiranda galimybė su jumis aptarti šiuos klausimus. Turiu pripažinti, kad ūkininkų pajamos labai ženkliai nusmuko ir nepaprastai greitai 2009 metais. Tačiau be bejonės Tai iš dalies yra susijęs su tendencija, kuri pasireiškė jau 2008 metais. Tai yra susijęs su bendra padėtimi Europos rinkose. Tokios aplinkybės susidarė tuo metu, kai Europos rinka atsiveria tarptautinėms rinkoms. Bendroji žemės ūkio politika e, keičiasi ir e, tiesa, pienininkistės sektorius nuo krizės nukentėjo labai ženkliai. Praėjusiais metais padėtis susidarė pienininkistės sektoriuje labai sudėtinga, ypač e, tose srityse, kur pienininkistė atlieka svarbu vaidmenį užtikrinant darbo vietas. Europos komisija praėjusiais metais ėmėsi reikalingų priemonių, pasinaudojo intervencinėmis priemonėmis, bandydama sustabdyti kainų kritimą. Didžiulis biudžetas, daugiau negu 400 milijonų eurų buvo skirtas intervencinėms priemonėms finansuoti. Tačiau, kaip ponas Lefol teisingai pastebėjo, 300 milijonų eurų suma buvo asignuota valstybėms narėms, kad jos paremtų labiausiai nukentėjusius pieno ūkininkus. Toks sprendimas buvo priimtas praėjusiais metais tam, kad valstybės narės galėtų nustatyti kriterijus e, tiems fondams išdalinti, paskirstyti. Tie fondai turi būti e, naudingiausi labiausiai nukentėjusiesiems ūkininkams. Ir e, ankstesnės komisijos patvirtinimo nereikėjo. Informacija komisijai turėjo būti pateikama tik post factum, po to, kai kriterijai buvo nustatyti. Dabar galiu pasakyti, kad bent jau kiek aš žinau, visos valstybės narės informavo apie savo sprendimą naudoti tas priemonės kurių buvo prašoma, buvo nustatyti lėšų paskirstimo kriterijai. Valstybės narės tai padarė dar iki birželio mėnesio. Ir kaip aš jau sakiau, tie fondai yra pirmasis bandymas pasiekti geresnį pusiausvyrą rinkoje. Aš manau, kad dabartinė situacija patvirtina, jog šios priemonės buvo veiksmingos E, kainos sviruoja, tačiau e, pakankamai dar protingai. Greta intervencinių priemonių bus tiekiama ir kita parama, kurią ūkininkai netrukus gaus ir žemės ūkio produkcijos gamintai. Ir galėčiau paminėti konkretesnius sektorius. Pasakysiu tai, ką jau esu neseniai sakęs Europos parlamento žemės ūkio komitetui po praėjusiais metais susidūrė po praėjusiu metu, kai susidarė ypatinga situacija žemės ūkė, mes komisijoje bandome imtis konkrečių priemonių. Nelauksime 2013 metų reformos, kai bus galima geriau sureaguoti į žemės ūkio problemas. Aš noriu pasakyti, kad iki 2013 metų dar turim pateikti konkrečių pasiūlymų pienininkistės sektoriui. Tai bus e, rengiama e, aukšto lygio darbo grupėje, kuri buvo įsteigta praėjusiais metais ir po krizės darbo grupė birželio mėnesį, Liepos mėnesį pateiks savo darbo išvadas. Jau Liepos mėnesį aš suorganizuosiu e, Žemės ūkio komitete parlamente diskusiją apie šias e, darbo grupės išvadas. Iki šių metų rudens aš pateiksiu kitus pasiūlymus, konkrečiai pienininkistės sektoriui, kuris labiausiai nukentėjo. Ir tai ateityje leis mums kiek įmanoma išvengti tokių krizinių aplinkybių susidarimo. Kad e, mes galėtume pateikti ne tik trumpalaikius, bet ir ilgalaikius sprendimus. Be to mes galėtume pasimokyti ir pritaikyti savo patirtį kitiems žemės ūkio sektoriams, kur bus reikalingos intervencinės priemonės. Šiandienos diskusijos metu aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasakyti, kad Europos komisija puikiai žino situaciją skirtingose sektoriuose ir jų pastaruosius pokyčius. Taip pat žinome apsauginio tinklo mechanizmo struktūrą galiu pasakyti, kad ateityje tokių situacijų nebeturėtų susidaryti. Labai dėkoju už man suteiktą žodį. Aš e, išklausysiu jūsų klausimų ir jeigu galėsiu, pabandysiu vėliau juos atsakyti. Ačiū komisarė ir sveiki atvykę į šią naktinę. Naktinį parlamento sesijos posėdį dabar leisime pasisakyti frakcijos toms, mes kalbės Liaudės partijos frakcijos narys, ponas Jar, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė Čiološ, gerbiami kolegos. Bendroji e, žemės ūkio politikos reformos kryptis orientuota labiau į rinkos santykius yra teisinga. Iki 2007 metų ir 2008 metų pradžioje šios politikos Teigiami rezultatai buvo aiškiai matomi, žemės ūkio gaminių kainos sumažėjo, daugiau investicijų buvo vykdoma ir e, ūkininkai užtikrino stabiles ir e, augančias paimas šiuo metu, tačiau mes pastebime neįjimą pusę, e, smarkus kainų svyravimai, mažėjančios ūkininkų pajamos, taigi tiek vartotojai, tiek gamintojai ateityje turės tikėtis um, ir kitose sektoriuose, ne tik pieno sektoriuje, didesnių kainų sviravimo. Tam, kad galėtume šias problemas geriau spręsti, turime numatyti tokias priemonės žemės ūkio srityje, kurios leistų greitai, nusekliai ir nebiurokratiškai reaguoti. Todėl pasisakau už e, tokias priemonės kaip intervenciniai pirkimai per eksporto subsidijos, manau, kad jas reikia išlaikyti. Šios priemonės tačiau turėtų būti naudojamos tik tai išimtinėse situacijose ir neturėtų daryti ilgesnį laiką įtakos žemės ūkio rinkai. Todėl taip pat privalome stiprinti ir teisinę žemės ūkio produktų gamintojų situaciją. Komisaras žadėjo, kad peržiūrės teisinę aplinką ir sieks ją e, pagerinti, siekdamas, e, kad e, žemės ūkio produkcijos gamintojai ir vartotojai patirtų įmanoma mažiau žalos. Ačiū, ponas Tarabėla, dvi minutės kalbės socialistų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, pone komisarė, aš visiškai pritariu jūsų išsakytoms mintims po pirmojo jūsų kandidatūros svarstymo. Mes puikiai suprantame jūsų mintis susijusią su kainų nevaldomumu, kadangi sunku ūkininkams apskaičiuoti, kada atsipirks jų investicijos po 20 arba 30 metų. Kolega prieš kurį laiką siūlė vienu procentu e, sumažinti atitinkamas teikiamas subsidijas, kadangi dabartinės gamybos apimtis yra labai didelis. Tačiau atitinkamose e, pasiūlymus teikiančius ekspertų grupėse dirba specialistai, tačiau taip pat e, privalome atsižvelgti į visas gamybos grandis, ne tik gamintojus ir vartotojus, tačiau taip pat ir perdirbėjus. Mes privalome užtikrinti, kad jų interesai nebūtų pamiršti mūsų diskusijoje. O kalbant apie pieno sektorių, reikia nepamiršti, kad ir kiti žemės ūkio sektoriai kenčia nuo dabartinės situacijos. Jeigu dabar kainos krinta, tai nereiškia, kad ateitie joks pasieks buvusi lygį. Ar tai reiškia, kad jūs ketinate numatyti visose žemės ūkio sektoriuose atitinkamus reguliavimo mechanizmus, kurių laukia gamintai? Pirmkas, ačiū, ponas Hoislink, žalių frakcijos vardu, 3,5 minutės kalbės. Komisarė. Na, žemės ūkija kurį laiką buvo tam tikra taika, bet ne ten ir ramybė ne dėl to, kad val ūkininkai būtų patenkinti, bet dėl to, kad jie buvo labai nusivylę. Taigi ne, ne 13 metais reikia ieškoti sprendimo, bet reikia jo ieškoti jau dabar, dėl to mes visi sutarėme. Procesai vyksta greitai, į mus kreipiamasi ir mes turime kuo greičiau stengtis duoti atsakymą. Pienos rytyje reikia koreguoti politiką. Aš neseniai buvau aukšto lygio darbo grupės konferencijoje ir kai kurie pasiūlymai buvo įdomus, bet vis dėlto nepakankami. Ir tai nebuvo pakankami atsakymai į pieno krizės sukeltus iššūkius. Pastaruoju metu mes priėmėme keletą sprendimų, norėjome mažesnio reguliavimo ir dabar jau galime pasakyti, kad kvotų atsisakymas buvo labai sunkus sprendimas, jo pasiekmes tikrai labai jaučiamos ir širkščios. O dabar vėl savęs klausime, kaip galime, kaip mes kaip ES įsikišti į rinkos veikimą, kad jis būtų geresnis, efektyvesnis. Rinkos neveikia pačios savaime, jos turi veikti pagal tam tikras taisyklės. Dabar mes koncentruojame žemės ūkį, Ir aš labai nerimauju, kai perskaitau tokius dalykus, kad pietų Anglijoje statomos fermos 8, 8 tūkstančiams karvių, o kokiuose nors mažose, tolimuose, tokiuose regionuose uždaromos mažos įmonės. Tai veda ne prie europinio, bet būtent prie amerikinio žemės ūkio modelio, kuriame vyrauja didelės struktūros, kurios reiškia sunkius laikus mažiems pieno gamintojams bet tokios ateities mes nenorime Europos Sąjungai. Turime susitarti bent dėl vieno dalyko. Mes turime e, formuoti savo žemės ūkio politiką taip, kad ji būt, galėtų aiškiai profiliuotis pasaulyje. Mes turime aiškiai pasakyti, koks vaidmuo čia tenka ūkininkams, smulkiems ūkininkams, kurie pirmiausia susiduria su dempingo problema, su dempingo kainomis, kaip galime jiems padėti būtent čia politika turi duoti atsakymus, kaip geriau reglamentuoti, reguliuoti rinkas ateityje. Dabar turime žiūrėti ne tik į Europos reikalus, bet žvelgti plačiau, pasižiūrėti, kaip reglamentuojami šie dalykai kitose regionuose. Niekas mums nereglamentuoja, kaip mes turime reguliuoti savo rinką. Taigi niekas mums netrukdo pasižiūrėti aplinkui į kitas šalis, kaip jos vykdo savo žemės ūkio politiką. Ta rekomenduočiau padaryti ir aukšto lygio žemės ūkio grupiai. Pavyzdžiui, Kanados modelis yra palankus ir vartotojams, ir gamintojams. Taigi nereikėtų apsiriboti vien tik diskusijomis, bet duoti aiškius atsakymus dėl visų kylančių problemų. Politika turi būti nukreipta į regioninių rinkų E, skatinimą ir mes neturime, žinoma, nu, sukoncentruoti savo politikos tik tai į užsienio rinkas, kur mes apskritai netiek daug ir eksportuojame. Mums reikia atsisveikinti su likščiolinė politikos kryptimi ir atsisakyti tų didelių mastų, kuriuos lygi šiol, kuriais lygi šiol gyvename. Ačiū ponia Hoisling. Paskutinis kalbėtojas frakcijų vardu ponas Nikolson. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad tokia organi diskusija organizuojama pačiu laiku. Pieno sektoriaus krizė tiesiog sužlugdė visą eilę mūsų ūkininkų Europoje, parodė, kad rimtas ekonomikos nestabilumas gali pažengti, pažeisti žemės ūkio rinkas. Uh, kainų kitimas metai iš metų, mėnesio į mėnesį yra e, kartai susijęs su faktoriais, kurie nėra mūsų rankose, nėra mūsų kontroliuojami, pavyzdžiui, pasaulio e, rinkų krizė. 2009 metais e, nukritusios kainos buvo susijusios su ES nesugebėjimu greitai veikti. Mes sugebėjome įgyvendinti visą eilę rinkos valdymo ir pajamų paramos priemonių ir intervencijos į pieno sektorių buvo e, organizuotos taip, kad visa eilė, eilė ūkininkų bankrutavo. Mano nuomonė, reikia laikytis e, dviejopo požiūrio, kad galėtume sušvelninti mažesnių kainų poveikį ūkininkams. Pirmiausia, turime susitarti dėl minimalių saugiklių visiems sektoriams, kurie kenčia nuo kainų sviravimo Be to turime užtikrinti, kad ir kokios priemonės būtų pritaikytos, mes sugebėtume greitai reaguoti prie jų taikymo, kad ir kokia krizė beiškiltų. Šiuo metu parlamente ir už jo ribų labai daug yra diskutuojama, ar ūkininkai e, gali gauti stabilės pajamas už savo gaminamą produkciją. Maisto tiekimo grandinėje bendrai ši tema yra tiek pat aktuali ūkininkui, kiek ir vartotojui. BŽUP reforma suteikia puikią progą visus tos klausimus išspręsti. Be abejo, nes tai yra labai svarbu. Ne tik, kad nesukeltume grėsmės Europos žemės ūkio pramonės konkurencingumui. BŽUP reforma turi sureaguoti į įvairiausias žemės ūkio krizės ir turi leisti stabilizuoti rinkas bei užtikrinti uh, E, sąžiningas pajamas ūkininkams. Ačiū Nikolsonui. Dabar suteiksiu žodį kitų frakcijų atstovams, pavieniams parlamentarams. Pirmiausia, ponas Papastamkos, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad be bejonės, Žemės ūkio rinkose stabilumo labai trūksta ir kai kurių bazinių produktų kainos sumažėjo ženkliai. Tačiau tuo pat metu padidėjo kainos vartotojams. Vadinasi, ūkininkams lieka dar mažiau pelno. Aš noriu pasakyti, kad bendroji žemės ūkio politika turi būti mūsų visų dėmesio centre. Turim pagalvoti, kaip ji funkcionuoja. Žemės ūkio sektorius daugiau nebegali būti pagrista tokiomis rinkos taisyklėmis. Reikia Europos institucijų paramos. Aš matau, kad yra daug prieštaravimų, kai kolegos dėsto savo argumentus e, dėl rinkų plėtros, pavyzdžiui. Tačiau suprasme, kad kiekvienoje valstybėje narėje Yra galvojama apie nacionalinius, patriotinius interesus šiek tiek. Ir priemonės reikalingos rinkų suvaldymui iš esmės neleidžia sukurti tokių saugiklių, apie kuriuos kalbėjo ponas Nikolsonas. Reikia papildomų lankstesnių priemonių, veiksmingesnių priemonių, kurios užtikrintų stabilumą rinkose krizių laikotarpiu. Taip pat manau, kad BŽUP reikia numatyti finansavimo mechanizmą, kuris leistų susidoroti su tokiomis krizėmis. Reikia tam tikro krizės valdymo fondo, taip galėtumėme jį vardinti. Ir tai reikš, kad turėsime užtikrinti skaidrumą e, maisto tiekimo grandinėje. Negalime vis taikyti tas pačias priemonės, net ir po 2013 metų. Turim pradėti veikti, tai yra labai svarbu ir kitiems sektoriams. Be bejonės tai priklauso nuo skirtingų ES regionų. Ačiū, toliau dvi minutės ponui Tabadžti. Muchas gracias. <clears throat> Domnul Csolos, az eddigi vita is megmutatta, hogy diskusija kuri prasidėjo šio klausimo, aiškiai parodė, kad problema yra pakankamai sudėtinga. Ponas Tarabela, ponas Nikolsonas, taip pat ir kiti kolegos minėjo, kad visi sunkumai ir problemos yra susijusios su visa maisto grandinė, apie kurią kalbama Žozė Bovė pranešime ir aiškiai e, matome, kad ES šių problemų nesugebėjo išspręsti, siekiant e, deramai ir tinkamai paskirstyti pelną e, arba naštą tarp gamintojų, perdirbėjų ir vartotojų. Mes turime keturias galimybės ieškoti sprendimų šioms problemams. Reiktų atsisakyti neoliberalaus požiūrio, kuris e, siūlo panaikinti visus intervencinius pirkimus. Aš manau, kad e, intervenciniai pirkimai turėtų e, būti galimi. Kita galimybė yra amerikieškasis modelis, kuomet yra remiamasi atitinkamais gamybos ciklais, atsižvelgiant į rinkos kainų sviravimus, apie tai būtų verta pamastyti. E, trečiasis e, būdas, tai yra itališkasis būdas, teikiant subsidijas atitinkamiems žemės ūkio produktams arba e, sektoriams. Reiktų išanalizuoti tokias galimybės, Deja, pavyzdžiui, Baltijos valstybėse to principo nebūtų galima taikyti, reiktų pagalvoti apie galimybę geriau stebėti žemės ūkio produktų kainų sviravimus. Ponas Čiološas e, minėjo galimybę sukurti tam tikrą rizikos e, valdymo fondą. Deja, grūdų, javų sektorijoje tai labai brangiai kainuotų, nepaisant to, aš pritariu komisaro mintims, nes reikia svarstyti visas įmanomas priemonės, tai šiuo metu ES nesugeba tinkamai reguliuoti žemės ūkio rinkos. Ačiū ponui Tabadį už pasisakymą, nematau pono Vaičiakovskio salėje, nei jo uh, įprastoje vietoje, nei kitur salėje, taigi steikime dviems minutėms galimybę pasakyti kolegai Mišel Dante. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė. Puikiai žinote, kad žemės ūkis yra tokia sritis, kuri, kurie galioja ypatingos taisyklės. Būtina, kad kištųsi į ją valstybė ir kartais tai yra tiesiog reikalinga tam, kad būtų užtikrinti piliečių ir vartotojų interesai. Valstybės įsikišimas egzistuoja ir ES, ir visame pasaulyje, ir tai yra dėl trijų priežasčių - dėl to, kad maisto produktų paklausa yra labai nestabilus dalykas ir apskritai visa situacija žemės ūkio rinkoje yra labai nestabili. Darbo vietos, kurios sukūriamos šioje srityje, labai prisideda prie mūsų regionų ekonomikos stabilizavimo. Be to reikia garantuoti užtikrintą uh, E, žemės ūkio produktų, tai yra maisto produktų tiekimą bei jų kokybę. Dėl, to, šio, dėl šių priežasčių žemės ūkis yra viena iš kertinių mūsų sri, ekonomikos sričių. Aš pats esu, esu iš Prancūzijos ir vieno regiono ir žinau, kad čia yra labai daug įsiskolinusių ūkininkų. Net iki 80 procentų ūkininkų yra praskolinę savo ūkius beveik visų šimtų procentų. Ir aš pats buvau nustebęs, kaip smarkiai yra įsiskolinę ūkininkai. Tai susijęs su kap, dideliu, su tam tikrais kapitalų judėjimais e, žemės ūkio srityje. Ir, žemės, ir ūkininkams už dedama vis daugiau visokiausių prievolių, jie nuolat kontroliuojami ir dėl to patenka į tokius spastus. Žemės ūkis prekybos prasme labai dažnai yra aukojamas. Labai daugelį sričių susitarimai dėl žemės ūkio produktų tiekimo yra, nepakan, yra e, mums nepalankus ir atokiausiams regionams iš jų nėra jokios naudos. Ačiū kolega, toliau kalbės dvi mintas ponas Silvestri kolega ir mielas komisarė, aš esu iš Italijos pietų ir mūsų regionuose daugiausia yra gaminamas aly, gamin, auginamos alyvogės ir gaminami jų produktai. Tačiau ir pieno sektorius mums. Tačiau pieno sektorius e, bendryje Europos Sąjungoje kažkaip nuolat patenka į akiratį ir pamirštamos kitos rytys mūsų šalyje. Žmonės bėga iš kaimo regionų ir kai kurie žemės ūkio regionai dikumėja, ten, kur anksčiau buvo auginamos daržovės, ten, kur buvo auginamos alyvogės, dabar jau yra dykvietės. Nuo 50-ųjų praeito amžiaus metų atsirado daugybė tuščių žemių ir labai stipriai nukrito žemės ūkio produktų, ypač alyvogių aliejaus kainos. Dabar kainos yra tokios žemos, kad, jomi, kad e, net nepadengiamos išlaidos atsirandančios ūkininkui auginant. Tai yra didžiulė problema. Anksčiau buvo uh, mokama daug daugiau, dešimtis tūkstančių lyro, o dabar jau už litrą mokama vos 2 eurai arba dar net mažiau, kartais ūkininkai turi vos ne patys primokėti tam, kad galėtų užauginti tas alyvogės. Taigi sistemą reikia tobulinti ir tobulinti ne tik e, vartotojams, bet ir augintojams, gamintojams. Be tiesioginių išmokų, be priemokų žemės ūkiui, mūsų ūkininkus ištiks dar didesnė krizė, su kuria jie nesusitvarkys. Šiandien mes turime padėti tiems, kurie savo prakaitų, savo darbų užsitarnavo kažkokią gerovę, užsidirbo ją, o neišlošė ją kažkokiamis kažkokių loterijų metu. Ir dabar tokie žmonės, kurie visą uždirbo savo prakaitų, yra prasiskolinę ir būtent jiems reikia labiausiai padėti. Ačiū. Kolego, dabar vėl keletas norinčių pasisakyti pagal e, spontaniškų pasisakymų principą. Pone. Tulee olla yksi yhteisen maatalouspolitiikan keskeisistä. Pone Essaja, vienas e, parama žemės ūkio yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. Bendroje žemės ūkio politikoje reikia rinkos priemonių ir saugumo tinklų ūkininkams ir skirtingoms e, maisto grandinėms dalims. 2013 metais ir vėliau iškils labai daug problemų. Mes turėsime atsikratyti kvotų, pradėsime labai daug importuoti iš trečiųjų šalių Todėl komisija sako, kad reikės imtis kitų priemonių dar iki 2013 metų. Pirmiausia, reikėtų pagalvoti, kaip mes galėtume panaudoti tas naujas rinkos priemonės. Pavyzdžiui, kaip galėtume padėti įvairioms organizacijoms ir kaip galėtume užtikrinti daugiau skaidrumo rinkose. Ačiū labai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti per spontaniškus pasisakymus? Ar jūs norit pasisakyti ten? Ar čia apie gal spontaniškus pasisakymus, ar norite pateikti klausimą poniai Esaja? Kamgi mėlyną kortelę mojuojate? Vieną minutę, jeigu norit spontaniškai pasakyti. Ačiū pirmininkė, gerbės komisarė. Aš turiu Vokietijos žemės ūkio ekonominę analizę, kuri e, patikrina 19 tūkstančių e, žemės ūkio įmonių bei ūkininkų ūkių. Tai buvo reprezentatyvi reprezent, kvalitatyvi apklausa nuo 2007 metų, kuri parodė, kad 2009 situacija ekonominė tose 18 tūkstančių ūkių smarkiai pablogėjo, e, pajamos sumažėjo 25 procentais ir ypatingai 2008 bei 2009 metais e, smarkiai nukentėjo E, ūkininkų ūkiai, jų pajamos sumažėjo 18 procentų. Tuo tarpu kalbėti yra nutraukiama. Y vamos a dar para cerrar el debate la palabra al comisario. O dabar posėdžiui užbaigti žodis komisijos nariui Čiolos. Komisijon a todas las intervenciones que se han producido. Kuris atsakys komisijos vardu visiems kalbėtams. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. E, Dėkuoju už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Ji parodė, kiek ši pieno krizė e, mus daug išmokė, kaip ponas Lefol savo pasisakymę pradžioje sakė. Mes turime galvoti apie rinkos reguliavimo mechanizmus ir pagalvoti, kaip juos galėtume pakeisti po 2013 metų Aš manau, kad padaryti reikia labai daug. BŽUP turi atsižvelgti į Europos žemės ūkio įvairovę. Todėl mūsų priemonės turi būti orientuotos į Europos masto tikslus, kurie leistų e, įgyvendinti BŽUP tikrai vaidmenį. Lisabono sutartis taip pat turi padėti užtikrinti ūkininkų pajamų stabilumą. Rinkos pagalbos priemonės turi būti sukurtos ir e, BŽUP reforma turi leisti pati siekti tokių tikslų. Rinkos reguliavimo priemonės, kurios leis išvengti poreikio e, taikyti intervencinės priemonės rinkoje, e, nustatant kainas, leis Europos komisijai suformuoti geresnę BŽP po 2013 metų. Jūs galite būti tikri, kad mes dedam labai daug pastangų į parengiamuosius darbus ir aš esu tikras, kad tai leis geriau nukreipti paramą, bus pritaikyti geresni lėšų paskirstimo mechanizmai. Turime leisti rinkai funkcionuoti savaime, kai tai manome, bet aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Dantan. Ūkininkavimo sektorius specifika yra tokia, kad valstybės intervencija turi būti teikiama tik tai būtinybės atveju, tačiau ji turi būti garantuota tokiais atvejais. Kai aš kalbu apie BŽP po 2013 metų, turiu galvoje ir kitus sektorius, ne tik pieno sektorių. Pavyzdžiui, vaisius ir daržovės. Nes tie sektoriai irgi nėra stabilus kainų požiūrių. Čia irgi reikėtų pasimokyti iš klaidų, vykdant reformas mes ūkininkams ir gamintojams turim suteikti daugiau galių. Visi galim pasimokyti iš šių reformų ir pritaikyti patirtį kitiems sektoriams. Gamintojai turėtų uh, turėti geresnę dėrybų poziciją, uh, derantis dėl sutarčių. Kainų stabilumas turi būti užtikrintas visam rinkos, e, visoms rinkoms, rinkai pateikiamoms prekiams. Aš manau, kad intervencija ir yra geriausias saugiklis šiuo metu leidžiantis užtikrinti rinkos operacijų sklandumą. Tačiau nereikia kištis ten, kur dar užtenka rinkos e, vidinių resursų. Turim galvoti apie visuomenės, la, e, kaip galime dirbti visuomenės labui ir kaip galime paremti visuomenės poreikius. Klausimas dėl maisto grandinės ir dėl galimybės dėrėtis taip, kad būtų vienodžiau paskirstyta pridėtinė vertė. Europos parlamentas ir Europos komisija čia yra padirbėję neblogai, komisija pateikė pareiškimą tą temą. Manau, kad mes visi stengiamės pasinaudoti tomis turimomis priemonėmis ir parengti pasiūlymus, kurie būtų susiję su rinkos valdymo mechanizmais. Taip galėtume geriau dėrėtis dėl tam tikrų referencinių ribinių kainų. Manau, kad atsakiau visus pateiktus klausimus. Dar kartą dėkoju, kad suteikėt man tokią galimybę aptarti tokius svarbus klausimus. Diskusija dar tik prasideda. Ir aš Labai tikiuosi, kad prieš pateikdami pasiūlymus laikotarpį po 2013 metų, dar anksčiau, šį rūdienį išdėstysime ir skubesnių pasiūlymų, kurie leis geriau paremti ūkininkus, leis jiems jau labiau pasitikėti savo jėgomis rinkose ir leisėms geriau gaminti tai, kas įmanoma jų žemėje. Tuo šiandienos diskusiją baigiame. Ir kitas posėdis rytoj, balandžio 21 dieną.